przewodniczący. Pirmininkas. Dzień dobry. Pani... Labas rytas. Labas rytas, ponios ir ponai. Norėčiau pasveikinti komisijos narį, poną Barnier pat paskelbti posėdį pradėtų. Pirmasis darbo tvarkės klausimas yra komisijos pareiškimas.